Perėti prie balsavimų. Pradėsime nuo Tibeto dėl vienuolių vyrų ir moterų susideginimo atveju. Balsuosime dėl, pen, dėl uh, bendros rezoliucijos. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ir rezultatas visiems yra aiškus. Ši rezoliucija yra patvirtinta. Toliau. Teikiu balsavimui e, bendrą rezoliucijos projektą dėl Bahreino. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Ir paskutinis klausimas. Ponios Rafana Šed atvejs mes balsuosime vardiniu būdu dėl bendro rezoliucijos projekto. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Aiškiai balsų daugumą šis dokumentas patvirtintas. Keli pranešimai. Penį